Bien, chers collègues, euh, je vous propose de reprendre nos travaux. Kolegos siūlau tęsti darbą. Ir po vaisingo šio ryto darbo galime dabar jau imtis 21 darbo tvarkės punkto, taigi turėtumėm analizuoti mm, kolegės Joana Škridlevską mm, pranešimą tai yra savos iniciatyvas pranešimas dėl kovos su jaunimo nedarbu ir galimų sprendimų. Mes gausime regi, FAM ir kultūros komiteto nuomonės. Tai yra mūsų iniciatyva rengiamas pranešimas. Suteikiu žodį pranešėjai. Tu, pani Przewodnicząca, na wstępie chciałam bardzo podziękować za... Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti Jums už tai, kad pranešimą galima buvo pristatyti šiandien, o ne vakar, kad atsižvelgėt mano pageidavimą, nes vakar aš nesugebėjau laiko atvykti į Briuselį, aš apie tai žinojau ir Jūs apie tai informavau. Tad dar kartą Jums dėkoju. Šį pranešimą rengiau savo iniciatyvą. Ten analizuojami faktoriai kai kurie ir veiksmai, kurie jau buvo įgyvendinti ir kurių tikslas yra palengvinti jaunimui dalę darbo rinkoje. Tad apžvelgime, ko, ką turėtų daryti valstybės narės, kad e, jaunimo nedarbas nesivystytų taip smarkiai ir kad jaunimo padėtis pagerėtų. Apžvelgiau tai, kas jau buvo įgyvendinta valstybėse narėse, kas yra numatyta netrukus įgyvendinti kalbant apie jaunuolius, kurie dar nėra patekę į darbo rinką e, ir kurie pateks, tai yra svarbiausia grupė. Iš kur jaunimų kyla tiek sunkumų? Be abejo, pirmiausia dėl krizės, bet ne tik dėl to. Tie sunkumai taip pat yra rezultatas tų problemų, e, kurias sąlygoja prie darbo rinkos poreikių nepritaikyta švietimo sistema Tam būtina imtis kai kurių veiksmų ad hoc. Tie veiksmai turi būti gerai apmastyti ir efektyviai įgyvendinti. Manau, kad visi sutarė dėl to, kad jaunimo galimybė įsidarbinti turės įtakos visai ekonomikai. Tai taip, nes būtina tam tikslui skatinti taip pat ir verslumo dvasę. Būtina, kad įmonės įdarbintų jaunus žmonės visų šių priemonių tikslas yra padėti jaunimui kuo greičiau patekti į darbo rinką. Ekonomistai nurodo, jog nebu, nereikia jaunim, jaunuolių dirbtinai integruoti į darbo rinką, kai nėra darbo vietų, nes kitaip nukentės kitos socialinės grupės, pavyzdžiui, jaunos mamos ar seniorai gali nuo to nukentėti. Visą tai yra, aišku, pagristos pastabos, bet kai diskutuoju su jaunai žmonėmis, matau, kad yra iš tikrųjų labai sunku remtis tik racionaliais ir ekonominiais argumentais. Kaip ir dauguma mūsų, aš manau, kad 6 milijardų fondas, kuris buvo paskirtas tiem tikslams, atskiroje biudžeto eilutėje iš Europos socialinio fondo turėtų taip pat būti pasiekiamas ir jaunesniems negu 30 metų žmonėms ir taip pat tiems, kurie neseniai yra gavę diplomą. Būtina užtikrinti įdarbinimo viešosios paslaugos veiksmingumą ir būtina į tai traukti ir privatų sektorių, įdarbinimo agentūras ir kitas struktūras. Taip pat būtina, kad būtų jaunuoliams užtikrinta tinkama mokymo kokybė, kad jie turėtų galimybę atlikti praktiką įmonėse. Visą tam būtina e, stiprinti dar, bendradarbiavimą tarp švietimo įstaigų ir verslo įstaigų. Turime neužmiršti taip pat ir pilietinės visuomenės vaidmens bei jaunimo organizacijų vaidmens. Visą tai e, turėtų būti kartu siejama su parama įmonėms, bendradarbiaujant su viešosiomis įdarbinimo agentūromis, numatant reikiamas subsidijas ir numatant galimybės įmonėms gauti finansavimą, kuris būtų skirtas įmonių gyvybingumui palaikyti. Tuo būdu įmonės turėtų galimybę taip pat ir renkti tinkamą gamybinę praktiką. Kovojant su, ne, su jaunimo nedarbu būtina taip pat ir plėtoti verslumo dvasę. Būtina jaunimui sudaryti galimybę skurti savo įmonės, tai turėtų sulaukti paramos. Žmonės jauni turėtų žinoti, kaip pradėti savo nuosavą verslą, ką daryti, kur gauti pagalbos turėtų būti numatytos tam tikros mokesčių lengvatos, kurios padėtų jaunimo įmonėms um, įsibėgėti, kad jiems tai teiktų papildomą motivaciją. Pavyzdžiui, du metai buvo numatyta atleisti šviežiai susikūrusias įmonės nuo mokesčių, tai buvo tuo metu, kai krizės nebuvo ir kai metas buvo palankesnis. O dabar matytume, kad reikėtų prailginti tą laikotarpį, nors e, laikotarpis ne pats lengviausias, bet kad jaunimo įmonės tikrai galėtų įsibėgėti ir įsikurti. Džiaugiamės, kad Lenkijoje yra pavyzdžių, kai verslą pradėjo jauni žmonės, bet pasibaigus tam dviejų metų atleidimo nuo mokesčių laikotarpiu dažnai tie įmonės įkūrusieji buvo priversti uždaryti tas įmonės, kadangi jos dar nebuvo gerai įtvirtinusios rinkoje ir negalėjo išgyventi. Norėčiau pasakyti, kad jaunimo didžiulis nedarbas e, vis tiek yra nevienodas ES. Vienose regionuose tų darbo daugiau, kitur mažiau. Ir kai kurių šalių rinkoms jau tiesiog sunku būtų e, integruoti dar daugiau jaunų žmonių, kurie yra nedirbantys šiuo metu. Jaunimui dabar yra siūloma milijonas darbo vietų. Būtina tinkamiau koordinuoti pastangas pensijų srityje, kad pensijas būtų galima perkelti. Būtų, būtina taip pat investuoti į užsienio kalbų mokymas. Visą tai yra susiję su mobilumo skatinimu. Dar vienas dalykas, kurį siūlau, tai būtent eurės tinklo reforma. Tai yra informacijos tinklas jaunimui apie laisvas darbo vietas. Būtina, kad eurės būtų plėtojama toliau, kad būtų labiau žinoma ir matoma institucija ir kad taip pat darbo taryba turėtų veikti efektyviau. Dažnai jaunimas išvyksta iš savo šalies, iš savo gimto miesto. Na, tai yra, nėra pats optimaliausias sprendimas, bet jeigu ten, kur jie gyvena, situacija yra labai sudėtinga, jie negali kurtis žinome, kad reformos gali pareikalauti tam tikro laiko, jaunimui darbo reikia čia ir dabar. Ir čia norėčiau paminėti žmonės, kurie pernelyg anksti meta mokslus ir paskui neturi darbo. 15 procentų šių žmonių 15 procentų yra tokių e, jaunų žmonių Europoje ir dažniausiai jiems būtent grėsia socialinė atskirtis. E, į tą pačią kategoriją patenka ir vienišos mamos auginančius vaikus bei neįgalus asmenys. Kita didžiulė problema yra e, sąsajų trūkumas tarp darbo rinkos ir švietimo sistemos. Būtina reikšmingais pertvarkyti švietimo politiką. Ta turi būti reikšmingas instrumentas, e, siekiant išsiaiškinti, kur investuoti ateityje. E, mokyklų ir universitetų programos turi būti orientuotos į darbo rinkos poreikius. Kad būtų galima pasiekti šio tikslo, būtina turėti galimybę gauti kvalifikuotas konsultacijas. Ir ta informacija jaunimui turi būti jau pateikiama vidurinėje mokykloje. Ten turėtų būti nagrinėjama darbo rinkų statistika. Kai pasižiūrime, koks didžiulis nedarbas yra dabar, e, tai suvokiame, kad šį rykštį yra iš tikrųjų labai didelė. Nereikia man atrodo, papildomai įtikinti žmonių, žvelgiant į tą didžiulį nedarbą, kad išlaidos jaunimo darbo vietoms kurti nėra e, tiesiog užmesti pinigai, tai yra investicija į ateitį. Būtina plėtoti gamybinės praktikos patirtį, būtina remti įmonės, kurios sudaro galimybę jauniems žmonėms pas juos tas, tą praktiką atlikti. Ir taip pat e, būtina užtikrinti tinkamą tos gamybinės praktikos kokybę. Galėčiau pasiremti savo šalies pavyzdžių ir pasakyti štai ką būtina gamybinę praktiką, taip pat tinkamai organizuoti įmonėse, kad ją matytų darbdaviai, nes darbdaviams tai turėtų būti naudingas dalykas, tai yra galimybė tinkamai išsimokyti savo reikalingų darbuotojų e, konkrečiavoms pareigybėms, nes įmonė tuo būdu gauna galimybę nebrangiai parengti E, kvalifikuotą darbuotoją, kuris jau turi reikiamus pareigoms įgūdžius. Tam reikalinga vystyti informacijos kampanijas mokymo srityse. E, valstybės narės be kitako turi pripažinti e, ir kitokią patirtį įgytą nebūtinai tradicinėje švietimo sistemoje sistemoje. Ta kompetencija turi būti pripažįstama ir įvertinama. Valstybės narės e, turėtų tinkamai vertinti ir pripažinti tai. Pinigai išleisti šitoms reikmėms turėtų padėti tinkamai įgyveninti šias visas priemonės. Valstybės narės turi padėti jaunims žmonėms, kad jie galėtų geriau prisitaikyti prie darbo rinkos poreikių rengiant gamybinę praktiką ir e, visą tai turėtų vykti aktyviai dalyvaujant įmonėms. Tai padėtų, turėtų padėti skurti gerą atmosferą plėtotis mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios būtent ir sukuria daugiausia darbo vietų Europos Sąjungoje. Ir kur, aišku, jaunimas ir gali susirasti darbą. Gerbiami kolegos, tikiuosi, kad visi kartu šiame užimtumo komitete galėsime parengti tokį tekstą, kuris suteiks teigiamą impulsą šios problemos sprendimui. Ir manau, kad pasiūlysime tokius sprendimus, kurie jaunimui suteiks vilties. Na, laukiu jūsų pastabų ir klausimų. Dėkoju. E... Pirmininkė, ačiū gerbiamą kolegę. Suteiksiu žodį poniai Steinruk, bet prieš tai norėčiau pasakyti štai kokią pastabą. Atsiprašau, kad jūsų pranešimo metu tenka tą pasvą pasakyti, tai nėra asmeninė pastaba. E, iniciatyviniai pranešimai yra tie, kurių me, dėl kurių mes deramės tarp koordinatorių, atsižvelgdami įvairių frakcijų poreikius. Kiekvienas bando elgtis gražiai su kitais, kad visi gerai jaustusi, kad visiems būtų malonu dirbti tą temą, prie kurios nori dirbti. Tuo pat metu Europos parlamente matome, kad auga savos iniciatyvos pranešimų, kurie niekaip nėra susiję su teisėkuros darbu. Parlamentinės iniciatyvos pranešimo tikslas yra arba kaip nors išdėstyti kokią nors idėją, kuri buvo kaip nors primiršta, arba e, tai yra, turimas tikslas yra kom, reaguoti į būsimą komisijos siūlymą, arba reaguoti į komisijos siūlymą, kurį komisija pateiks. Na, situacija dabar yra netokia. Darbų kalendorius yra toks, kad daug kas paspartėjo. Vasario 78 įvyko tarybos posėdis, pranešėja e, savo įvadinėje kalboje parodė, kad supranta, kokie pasikeitimai įvyko šiuo klausimu ES lygmeniu. Tiesiog e, kvieščiau jūs pasinaudoti tą situaciją, reikia dabar tą situaciją pasinaudoti protingai, šešėliniai pranešėjai ir pranešėja turėtų labai pamastyti, kokį signalą tiksliai, esant tokiam bendram kontekstui ir atsižvelgiant į visas iniciatyvas, kokį signalą mes norime pasiūsti, kad jis būtų naudingas. Mes juk ne žurnalistai. Mes neturime tik tiesiog atlikti bendrą analizę ir, su, ir dėl, prie to sustoti. Mes esam politikai ir man atrodo, jeigu norime dirbti efektyviai, jeigu norime, kad kolegės Skrislevskos pranešimas būtų tinkamai įvertintas, turime sustarti dėl tų keturių, penkių svarbiausių dalykų, kuriuos norime išdėstyti kaip užimtumo komitetas. Papildant tai, kas jau yra išsakyta ir jos pasiūlymus, kurie jau guli ant stalo. Nu, dabar norėčiau suteikti žodį kolegijai Rūtai Steinruk paskui Nadė Hirš, o paskui žvelgiu, ar dar kas nors norės kalbėti. Kol kas tiek. Tad žodis kolegė Rūtai Steinruk. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už pastabas. Pone Regner yra šešėlinė pranešėja iš mūsų frakcijos, dėja negali dalyvauti posėdėje, todėl paprašė manęs pristatyti jos nuomonę Ji norėtų padėkoti pranešėjai už atliktą darbą e, ties tokiu svarbiu klausimu. Ir ji suvokia, kad e, laikas šią prasme mus labai spaudžia. E, kaip šešėlinė pranešėja, ji teigia, kad būtų norėjusi būti labiau įtraukta į visą šį procesą. Nepaisant to, Pranešėjos parengtas dokumento projektas yra geras, tai yra labai svarbi iniciatyva ir pirmas žingsnis dedamas kovojant su jaunimo nedarbu. Jaunimo poreikiai yra labai nemaži, todėl reikalingi skubus ir platus veiksmai. Čia numatytos priemonės yra geras pirmas žingsnis ir Žinoma, nepaprastai svarbu įtraukti į šį darbą visas suinteresuotas pusės. Na, dėl pernelyg didelio privataus sektoriaus institucijų įtraukimo klausimo šiek tiek kyla abejonių, nes tai gali vesti prie ne, per didelio išnaudojimo. E, tačiau reikia užtikrinti saugų ir tinkamą, deramą darbą, už kurį būtų tinkamai atlyginama ir toks būtent ir yra mūsų tikslas. Dėl to įdarbinimo agentūros turėtų geriau būtų, kad jos būtų viešos arba valstybinės, kurios galėtų teikti pagalbą darbo ieškantiems jauniems žmonėms. Jaunimo nedarbas yra masinis, todėl reikalingos iniciatyvos, plataus masto iniciatyvos, taip pat reikia skatinti jaunimą įsteigti savo verslą, baigus išsilavinimą, savarankiško darbo mintis nėra tokia jau reali. Vėlgi privatus sektorius galbūt nėra pats tinkamiausias pasirinkimas, kalbant apie jaunimą. Aš žinau, kad toks nėra pranešėjos ketinimas, tačiau mes turėtume labai atsargiai žiūrėti į privatų sektorių labai svarbu užtikrinti jaunimui tinkamą pagalbą, e, susirandant atitinkamą darbą darbo rinkoje. Mes taip pat turime užtikrinti, kad vyriausybė ir darbdaviai ir visos kitos pusės dalyvautų diskusijoje. Daugybė įmonių nukentėjo nuo ekonomikos nuosmukio bet labai svarbu įtraukti jas į bendradarbiavimo procesą siekiant bendro tikslo jaunimo integracijos į darbo rinką. Aš ketinu pateikti savo pakeitimų ir lauksiu tolesnio bendradarbiavimo su pranešėja ir kitomis frakcijomis. Ačiū. Ačiū, ponė Regner, iš tikrųjų prašė, kad atidėtumėm šį darbo tvarkės klausimą, kad jie galėtų dalyvauti diskusijoje. Tačiau, manyčiau, reikėtų laikytis tokios taisyklės. Reikėtų pagal pranešėjų, um, reikėtų pasakyti, kad mes stengiamės pagal pranešėjų pageidavimus e, sutvarkyti savo darbo tvarkę, bet į visus e, šešėlinių pranešėjų pageidavimus dėja neturim galimybės atsižvelgti, nes darbas taptų visai ne, netvarkingas. Tad šiuo atveju atsižvelgiau labiau į pranešėjos prašymą, negu šešėlinės pranešėjos. Nadė Hirš, prašau. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Zuerst einmal herzlichen Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti už šį pranešimą. Visuomet labai sunku kalbėti tokią temą, kur viskas labai sparčiai keičiasi. Labai sunku suformuoti savo poziciją tokiu klausimu, kuris dabar yra nepaprastai aktualus. Aišku, kol kas dirbame e, vadovaudamėsi savo poreikiais, bet aišku, pranešėja atsižvelgia į plėtinės visuomenės kontekstą, tad turime puikią bendros situacijos apžvalgą. Komet aš rengiau a, pranešimą apie migraciją, stengiausi išryškinti pagrindinius prioritetus ir dirbti tuo pagrindu. Aš manau, kad daugeliu atveju nu, tie visi klausimai čia yra labai efektyviai apžvelgti, pristatyti, išnagrinėti. A, jau vyko intensyvios diskusijos tarp pranešėjos ir šešėlinių pranešėjų. Aš manau, kad tolesnėse diskusijose reikės sutelkti dėmesį jau į mm, konkrečius dalykus, kas turėtų būti mūsų pagrindinė žinia, kurią mes norime perduoti išorės pasauliui, komisijai, tarybai. Tai aš manau, kalbėdami apie mm, pakeitimus ir kompromisinius pakeitimus, mes sugebėsime būtent tokio tikslo pasiekti. Taip pat mane įtin domina judumo po ES klausimas. Kol kas tam nėra skirta pakankamai dėmesio. Juk mes turime gana nemažai darbo vietų, laisvų darbo vietų ir jauni žmonės, kurie turėtų tinkamus įgūdžius, tinkamas profesijas, galėtų susirasti darbo kitose šalise. Taigi, manau, kad parlamentas turėtų irgi galvoti apie tai, reikėtų galbūt pagalvoti apie mūsų iniciatyvą, o ne palikti visko valstybėms narėms, nes, aišku, jos irgi turi gerų iniciatyvų, tačiau ne viską priepia dar. Taip pat turėtumėm dar atidžiai panalizuoti, priežastis, kodėl jaunimas neturi darbo. Aišku, ekonomikos nuosmukis yra viena iš pagrindinių priežasčių, tačiau yra ir tokių problemų, pavyzdžiui, kad jaunimas, tarkim, neįgyja kvalifikacijos, neįgyja specialybės, pernelyg anksti iškrenta iš mokyklos ar dėl kitų priežasčių nesugeba susirasti darbo. Aš manau, kad uh, Visais tais aspektais judumas ES galėtų būti vienas iš galimų sprendimų. Jaunimas labai aktyviai dalyvauja socialinėje medijoje, internetu daug bendrauja, taigi mes galėtumėm išnaudoti tai taip pat, nes tai būtų svarbu, labai svarbu būtų pabrėžti, kad mokyklos, universitetai, darbdaviai, profesinės sąjungos – E, įdarbinimo tarnybos irgi turi dalyvauti. Kartais atrodo, kad užduotis yra nepaprastai didelė ir neįveikiama, tačiau jeigu visi dirbtų, tai būtų galima padaryti. Tad labai svarbu, kad mes pasistengtumėm įtraukti visus šiuos e, galimus e, veikėjus toje srityje ir manau, kad Svarbiausia yra tas atviras požiūris, žvelgimas viską atvirai, nes neribojant požiūrį, jaunimui galima padėti susirasti darbą. E, nereikėtų tik sėdėti, sudėjus rankas ir galvoti, kad štai privatus sektorius nieko nepadarė. Manau, kad galima paieškoti ir aktyvesnių priemonių padėti jaunimui. Ačiū. Ačiū, ar yra daugiau norinčių kalbėti? Nematau, kad tai būtų. Gal Europos komisijos atstovai norėtų pasisakyti? Tai atidį. Tu va bien? Oui, non, non. Pas... Ar taip pasisakysite, prašau. Uh, thank you very much, uh, chair. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū už galimybę komisijai pasisakyti. E, komisijos vardu aš galiu pasakyti, kad mes pritarėme E, pranešimo projekto turiniui. E, tačiau aš norėčiau labai trumpai staptelti ties vienu pranešėjos paminėtų klausimų. Tai yra dirbtinų schemų naudingumas. Aš manau, kad mes turime galvoti apie šias priemonės kaip apie kitas priemonės papildančias, siekiant paskatinti ekonomikos augimą. Ir E, ta prasme, į jaunimo garantijų iniciatyvą reikėtų žiūrėti ne kaip į dirbtinę priemonę, bet kaip į papildančią priemonę. Taip pat norėčiau labai trumpai jūs informuoti dėl jaunimo užimtumo paketo įgyvendinimo. Aš kalbu apie tarybos rekomendaciją dėl jaunimo garantijų iniciatyvos, taip pat dėl pasiūlymo dėl e, konsultacijų su socialiniais partneriais, dėl e, stažuočių kokybės ir dėl, dėl gamybinės praktikos alijanso situacijos. Dėl jaunimo garantijų tarybos rekomendacija, kaip žinia, yra jau patvirtinta. Tai reiškia, kad e, užsitikrinome aukšto lygio valstybių narių politinę paramą. Komisija taip pat e, šiuo metu vertina pasiūlymus, gautus pasiūlymus. Aš kalbu apie pasirengiamuosius veiksmus dėl jaunimo garantijų. Mes gavome 114 paraiškų Maždaug 15 iš jų mes atrinksime per ateinančias kelias savaitės ir mes tikimės, kad projektus bus galima pradėti vykdyti nuo šių metų rugsėjo mėnesio. Ir mes esame įsitikinę, kad patirtis, kurią sukaupsime šių bandomųjų projektų metu, bus labai naudinga tiek valstybėse narėse, tiek regioninių lygių, dėgiant jaunimo garantijas um, įvairiose lygiuose. Dėl uh, staž, stažavimo programų konsultacijos buvo baigtos vasario mėnesį, socialiniai partneriai turėjo galimybę e, dėrėtis, e, diskutuoti dėl e, kokybės, stažuočių kokybės, tačiau procese nedalyvavo, tai reiškia, kad komisija dabar turi galimybę teikti komisijos iniciatyvą ir komisija yra tam pasirengusi. Mes šiuo metu atliekame poveikio vertinimą ir galiausias galutinis pasiūlymas dėl stažuočių kokybės bus parengtas šiais metais. Dėl gamybinės praktikos alijanso. Šiuo metu vykdomas parengiamasis darbas ir mes tikimės, kad e, alijansas bus e, atvertas, e, pradėtas Vokietijoje aukšto lygio konferencijos metu Liepos mėnesį ir galiausiai dėl eurės tinklo modernizavimo. Mes siekiame padidinti uh, ir pagerinti jaunimo judumą, įskaitant ir stažuotojų judumą. Komisija dabar kaip tik ir svarsto įvairias galimybės, kaip įtraukti tai į eurės. Ačiū, ponė pirmininkė, už šią galimybę pasisakyti. Ačiū, dabar stiksiu žodį pranešėjai. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Ačiū, ponė pirmininkė. Pradėsiu savo komentarą nuo atsakymo Europos komisijai. Nežinau, ar kažką netaip supratau. Gal vertimas buvo ne visai tikslus. Aš nesakiau, kad jaunimo garantija yra dirbtinė programa, kurios mums nereikia. Aš remiu šią iniciatyvą, tačiau noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad tai yra ad hoc sprendimas. Sprendimas tam tikram atveju, nes tie 6 milijardai eurų numatyti garantijai yra turima suma. Jeigu padalinsime tą sumą iš e, bedarbių jaunuolių skaičiaus, tai pamatysime, kad ta suma kiekvienam gausis labai kukli. Ar mes galime tos sumos dėka pakeisti jaunuolių situaciją darbo rinkoje? Nemanau. Manau, kad tai yra tas sprendimas, kuris pats vienas atskirai nepakeis jaunimo situacijos darbo rinkoje. Norėčiau reaguoti į tai, ką sakė kolegos. Ačiū. Pirmiausia visiems, kurie pasisakė. Ačiū poniai Steinruk. Tikiuosi, kad teisingai ištrijos pavardę, jeigu ne, tai atsiprašau, sako kalbėtoja. Jūs kalbėjote apie įdarbinimo agentūras, privačias ir viešasias. Čia mes skiriamės kultūrinių požiūrių. Mūsųse tos agentūros veikia puikiai ir jaunimas džiaugiasi jų veikla, naudojasi jų paslaugomis. Tačiau esu pasirengusi ieškoti tokio sprendimo, kuris tiktų visiems. Kita vertus, aš pasisakau už tai, kad jaunimas turėtų pasirinkimą, kad galėtų naudotis arba privačių, arba valstybinių įdarbinimo agentūrų paslaugomis, kai ieško darbo. Pone Hirš kalbėjo apie mobilumą E, tarp ES valstybių. Mano supratimu, tai yra labai svarbu, tai nėra optimalus sprendimas, tai nėra patogus sprendimas, nes dažnai šeima įsitraukia į visą tai, į, į, į, iškeliauja į tą regioną, kur jaunuolis išvyksta dirbti. Tikiuosi, kad tą temą dar galėsime nagrinėti plačiau ir rasime kompromisų, kurie tiks visiems. Norėčiau paminėti pon... tai, kas sakė ponė pirmininkė. Aš ne visada su, ją, su jos nuomonė sutinku, tačiau norėčiau pasakyti, kad jūsų žodžio aš tikrai nesupratau e, taip, lyg jie būtų skirti man vienai. Ne, aš manau, kad e, patirtis mums rodo, jog daug užimtumo komiteto narių dirbo prie šio klausimo. Situacija nepagerėjo, dėja priešingai jinai pablogėjo. Tad e, pritariu tam, kad iniciatyvos, savos iniciatyvos pranešimai, kurių e, apimtis yra ribota, E, yra riboto poveikio priemonė. Be abejo, ten laisvės neturi tiek, kiek norėtum. Tačiau šiaip ar taip, manau, kad prie tos temos ateitie dar turėsime grįžti. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju už apibendrinimą. Pakeitimus galima teikti iki gegužės 22 dienos 12 valandos. Juos nagrinėsime. Birželio 20-21 Liepos 8 balsuosime komitete, o rugsėjo mėnesį tikimės balsuoti plenarinėme posėdėje. Baigėme nagrinėti šį darbo tvarkės klausimą ir dabar pereiname prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra nuomonė, kurią perengė kolega Oli Kristensen, kultūros ir švietimo komiteto E, vardu. Tai yra komitetas, kuris rengia naują iš esmės. Čia mes kalbam apie ES jaunimo strategiją ir jos įgyvendinimą 10-12 metais. Kultūros komitete pranešėjas yra ir nežinau kas, sako pirmininkė. netrukus užduosiu ir pasakysiu. Kolega Kristensen, jums žodis. Tak for ordet, fru formand. Der er ingen tvivl om, at vi står over for nogen. Ačiū už galimybę pasisakyti, jokios abejonės. Turime iššūkių. Jaunimo nedarbas per pastarosius metus išaugo nepaprastai greitai ir yra beveik du kart didesnis negu kad įprastinis saugusiųjų nedarbo lygis. Todėl mums yra reikalinga strategija. Komisija yra parengusi jaunimo strategiją, kuri ketina sustiprinti ES valstybių narių bendradarbiavimą dėl jaunimo nedarbo. Ir e, ši strategija buvo vykdoma 10-12 metais. E, bus vykdoma iki 18 metų. Taigi ketinama užtikrinti platų jaunimo dalyvavimą visuomenėje. Strategija yra vykdoma nuo 2010 metų iki 2018 metų ir ji yra padalinta į tris ciklus. Pirmasis buvo vykdomas nuo 2010 iki 2012 metų. Parlamentas dabar kaip tik ir turi įvertinti dabartinį ciklą trims metams ir strategija taip pat bus vykdoma ir kitiems trims metams iki 18 metų. Aš parengiau pranešimą, tai yra nuomonė, kurią mes teiksime kultūros komitetui. Deja, nebuvo vykdomas platus bendradarbiavimas su komiteto nariais, nors e, mūsų komiteto vaidmuo, kalbant apie jaunimo strategiją, būtų labai svarbus. Kalbant apie nuomonės, turiu pasakyti, kad turėjau labai apsiriboti ir apriboti savo nuomonę ir sudėlį dėmesį į pačius svarbiausius klausimus, kurie yra aktualiausi mūsų komitetui. ES strategija turi prisidėti prie lygių galimybių jaunimui užtikrinimo darbo rinkoje ir vienodų galimybių suteikimo. Mūsų komitetas turėtų suteikti pridėtinės vertės tam pranešimui, kurį renks kultūros komitetas. Atsižvelgiant į ekonominę krizę, jaunimo nedarbo klausimas um, tampa vis svarbesnis. Ir aš tikiuosi, kad uh, šis uh, pranešimas susijęs ankstesnį ciklą su dabartiniu ciklu ir padės jaunimui. Šis pranešimas yra susijęs su jaunimo nedarbo pranešimu ir Šiame pranešime dėmesys yra ilgesniam laikotarpiu. Galiausiai noriu pasakyti, kad e, norėsiu glaudžiai bendradarbiauti su šešėliniais pranešėjais, rengdamas šį dokumentą. Ačiū. Ah, Lopė Fontanė. Ir puis après. Pane Veronika Lopė Fontanė. Ar dar kas norėtų kalbėti, ponė Hirš? Jis yra jaunimo reikalų specialistė. Prašom, kolegė. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, iš tikrųjų. Pritariu pranešėjai. kai rengiama šio pobūdžio nuomonė. Iš tikrųjų, sunku glaustai viską išdėstyti, ypač kai kalbama apie jaunimo nedarbą. Tai yra ta tema, kuri mums, kaip užimtumo komitetui, yra labai aktuali. Užimtumo elementas jaunimo strategijoje yra vienas iš svarbiausių. E, jaunimo nedarbas išaugo labai, da, labai daug, labai reikšmingai visose valstybėse. Problema tapo tikrai labai aštri. Būtent dėl to reikia gyvendinti strategiją jaunimui Tačiau tuo pat metu reikia atsižvelgti į tai, kaip keičiasi nedarbo skaičiai susiję su jaunimu. Kaip sakė pranešėjas, strategijos tikslas yra padidinti jaunimo dalyvavimą visuomenės gyvenime. Meno regione, Aragono regione yra toks vienas atvejis, kur, prie kurio mes dirbom kurį laiką. Jaunimo nedarbas yra vienas iš mažiausių Ispanijoje. Ir matėme, kad 50 procentų tų Aragono jaunų žmonių, ir tai galėtų pritaikyti visą Ispanijos teritoriją, jie tiesiog nustojo ieškoti darbo. Jie darbo nebeieško, jie nebeturi jokios vilties, nebeturi jėgų, jie sako, kad darbo ieškojimas neturi jokios prasmės. Dalis šių jaunų žmonių grįžo mokytis arba nusprendė įgyti papildomo išsilavinimo arba įgyti išsilavinimą apskritai tie, kurie jo neturėjo. Dabar Ispanijoje sumažėjo skaičius jaunų žmonių, kurie anksti metą mokyklą. Kodėl? Todėl, kad darbo ne, nebėra. Anksčiau mokyklą metęs jaunas žmogus nesunkiai galėjo susirasti darbo, dabar taip nebėra kiti jauni žmonėsgi nusprendė emigruoti. Tad štai, būtina rasti tokius mokymus, kurie tiem jauniems žmonėms būtų naudingi. Kad jauni žmonės mokosi, tai yra gerai, bet reikia, kad tas mokymas dėrėtų su darbo rinkos poreikiais, kad paskui jaunas žmogus galėtų rasti darbą. Dėl to pasiūlyta strategija yra puikus dalykas. Aš manau, kad uh, Mūsų komitetas gali daug ką pasakyti šią temą. Dėkoju. Madam Irš. Nadė tai Irš žodis, o paskui ponas Rendel kalbės. Ja, vielen Dank. Zuerst einmal herzlichen Labai ačiū. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjui už parengtą nuomonę, kurią perskaičiau su didžiuliu susidomėjimu. Tikrai yra daug sąsajų tarp ankstesnio pranešimo ir šios nuomonės. Ir vis tik labai gerai, kad užimtumo komitetas rengia šią nuomonę kultūros komitetui dėl jaunimo nedarbo, kadangi tikrai čia dėmesio centre yra būtent nedarbo klausimas. Ir jaunimo strategijoje yra daug svarbių elementų. Jaunimas įgyja išsilavinimą, kad susirastų darbą, bet reikia nepamiršti ir tokių aspektų kaip pilietiškumas, prietinė veikla. Turime sutelkti dėmesį, aš manau, į svarbiausius aspektus, daugelis kurių jau buvo paminėti. Ir tokie dalykai, pavyzdžiui, kaip uh, mokyklos nebaigimas, iškritimas anksčiau laiko. O penktam punktė, pažiūrėjus, kalbate apie stažuotės ir gamybinę praktiką. Klausimas būtų, kas yra tas, tie kokybės kriterijai, kokybės standartai. Svarbu, kad ta gamybinė praktika uh, leistų jaunimui įgyti kvalifikaciją, gebėjimus, kad jie ne vien tik tai nešiotų kavą ar daugintų dokumentus visą dieną. Be to, pavyzdžiui, kai kuriuose šalise gamybinės praktikos negali būti mokamos. Reikia nepamiršti, kad kai kurios institucijos galbūt net neturi pinigų, kad galėtų sumokėti žmonėm, kurie galbūt norėtų atlikti gamybinę praktiką pas juos. Tai Mm, aš jai pasisakyčiau, aišku, užminti, kad reikėtų mokėti už gamybinę praktiką, jeigu yra ilgesnė, pavyzdžiui, ilgesnė nei trys mėnesiai vienoje darbo vietoje. Tačiau jeigu žmogus nori galbūt tik tai susipažinti su konkrečiu darbu, gal nebūtinai reikėtų tokių griežtų reikalavimų, nes tuomet tokio žmogus prašymas tiesiog būtų tik atmestas, nes nėra pakankamai finansų tokį žmogų priimti atlikti praktiką. Uh, Bet aišku, jeigu ta praktika yra ilgesnė, pažiūrėjau, nei trys mėnesiai, tai ji, už ją turėtų būti mokamas atlygis. Tai manau, kad reikėtų daryti tą skirtumą tarp, pavyzdžiui, tokios praktikos ir tokios praktikos, kuri būtų skirta tik tai tiesiog susipažinti su profesija, su specialybė, su darbo vieta. Aš manau, kad bus galima dar padiskutuoti šiais klausimais. Uh, kiti, mm, kiti momentai tikrai gerai atspindėti ir manau, kad tikrai puikiai siejama ši nuomonė su o, ankstesniu ne, pranešimu dėl jaunimo nedarbo. Tomas Hendel. Ačiū. Pirmininkė Ole Kristinsen šioje nuomonėje. Tu pateikė svarbiausius aspektus, atsižvelgiant į tai, kad, aišku, turi, kad nuomonė negali būti didelė. E, tai svarbiausia buvo aktualiausius dalykus aptarti. Ir ypač svarbu, kad dėmesys ypatingas yra skiriamas nu, pačiom jautriausioms grupėms. Šiuo metu, pavyzdžiui, darbdaviams darbuotojus parenkančios tarnybos, agentūros ieško tinkamą kvalifikaciją turinčio jaunimo po visą Europą. Tai svarbu pažymėti. Be to reikia nepamiršti tų, kuriems, kurie gyvena socialinė atskirtyje, kurie neįtraukiami į darbo rinką. Reikia taip pat nepamiršti ir protų nutekėjimo klausimo. Dar vienas dalykas, ką ponė Hirštika sakė Aš kalbėčiau ir apie kitą pusę, nei ponė Hirš, o tai būtų būtent gamybiniai praktikai, stažuotėjai taikomi kokybės kriterijai Gamybinė praktika dažnai reiškia tai, kad realiame gyvenime jaunimas yra išnaudojamas, nes um, jiem nemokamų už jų atliekamą darbą per gamybinę praktiką, bet jie niekur neišmoksta per tą gamybinę praktiką nieko tokio, kas būtų naudinga jiems ateičiai įsidarbinant, susirandant darbą. Mes žinome tokių dalykų iš praktikos, taigi reikėtų atidžiau panalizuoti tokius klausimus ir rasti tinkamas apibrieštis gamybiniai praktikai stažuoti apibriežti. E, trečias dalykas. Sutinku su ankstesnio pranešimo pranešė 6 milijardai eurų yra labai maža suma, atsižvelgiant tai, kiek yra darbo neturinčio jaunimo Europoje. Tai būtų 800 eurų. Tačiau dažnai norint įgyti aukštą išsilavinimą reikia sumokėti 15-20 tūkstančių eurų per metus. Taigi reikėtų pagalvoti apie tokią situaciją, ypač uh, tose valstybėse narėse, kur dabar jau yra labai rimtų biudžetinių problemų ir sudėtinga surasti papildomą finansavimą tokioms programoms, net jeigu to finansavimo reikia nedaug ir požiūris yra taikomas lankstus. Aš manau, kad tai mes turime labai aiškiai įrašyti į šį dokumentą. Ir galiausiai rasime tinkamus sprendimus tik tuo met, jei ateities įdarbinimo strategijos, užimtumo strategijos e, sieks užtikrinti, kad būtų naujų investicijų, kad būtų naujų darbo vietų kūrimas e, skatinamas. Tai yra labai svarbu. Ir aišku, kad tai m, mm, sėtina su Serkas ir Veras pranešimais. Labai svarbu E, išlaikyti būtent tą sąsoją su anksčiau mūsų renktais pranešimais, kad jie glaudžiai dėrėtų. E, žinoma, labai svarbu nepamiršti traukti visas suinteresuotas šalis, visus, kurie veikia šioje srityje, kad padėtumėm jaunimui. Ačiū. Pane Škridlevska. Ar yra dar norinčių kalbėti? Regisi, ne. Gal komisijos atstovai tartų žodį? Madam Kalman. It's Van Hout, but it doesn't matter. Um, Pavardė Van Hout, bet gal tai nesvarbu. Tik norėjome pabrėžti, kad uh, pritarėme tom išvadom, kurios e, pateiktos čia, kad e, jaunimo nedarbas yra labai sudėtinga problema. Ir kolega iš užimtumo direktorato jau kalbėjo apie tai, e, kad mes iš tikrųjų įmėmės socialės iniciatyvų užimtumo srityje. Ir jūs kalbėjote taip pat apie įvairias iniciatyvas švietimo srityje. Man atrodo, čia, ką svarbu yra turėti omenyje, yra tai, kad turime apjungti, mobilizuoti visas pastangas ir lygiai grečiai dirbti užimtumo, švietimo, socialinės įtraukties srityse. Kaip ponia Lopes pasakė, dalis žmonių tiesiog net nustoja ieškoti darbo, nebeieško jie Ir man atrodo svarbu neprarasti tų žmonių, įtraukti juos į visuomenę, kad jie neprarastų vilties. Nedarbas yra labai sudėtinga problema, labai kompleksiška problema, todėl ir sprendimų reikia labai įvairių, tų pastangų reikia įvairialypių, reikia priemonių iš įvairių politikos ryčių. Ačiū. Uh, merci beaucoup. Monsieur Christensen, vous souhaitez. Ačiū. Ar norėtumėte dar žodį tarti, ponė Kristensenai? Tak for det, fru formand. Og tak øh, generelt til øh, skyggeordførerne for den måde. Dėkuoju. Ačiū šešėlinėms pranešėjams, ačiū už šiltą įvertinimą mano pranešimo. Pritariu poniai Elopė Fontenjei. Ji mums pateikė Aragono regiono pavyzdį, kur daug jaunų žmonių iš viso yra praradusių viltį rasti darbą. Tai yra didžiulė rizika. Jeigu jauni žmonės nebemato dėl ko keltis ryte, jeigu motivacijos nebėra mokytis ar bandyti rasti darbą, tai gali atsitikti taip, kad tos motivacijos ir nebeliks visiškai. Tam reikia pasiteikti labai rimtas priemonės. Buvo kalbama apie 6 milijardus eurų. Bet e, ta suma yra labai menka, lyginant su to, ką reikės nuveikti, kad būtų galima tą problemą išspręsti iš esmės. Privalome investuoti į mūsų ateitį. Štai apie ką mes kalbame. Jeigu į jaunimą nebus investuojama, tai susidursime ateitie su dar didesnėmis problemomis matysime, kad užaugo pasyvių asmenų karta ir kad šiaip dar susidursime su tuo, kad trūks iš tikrųjų darbo jėgos. Aš manau, kad į jaunimą investuoti yra būtina, taip kaip ir jūs, kolegos. Pritariu kolegiai Hirš. Kai kalbame apie veiklą, už kurią nemokama, Man tai kelia šiek tiek nerima. Na, iš pradžių taip tai gali būti įdomu, net jeigu gamybė praktika neapmokama, galima ten e, tą praktiką atlikti, galima daug ko išmokti, ji gali būti naudinga. Tačiau be abejo būtina išvengti situacijos, kai bus sukurta dar viena niša jauniems žmonėms eksploatuoti. E, nes jeigu atsiras gamybinės nemokamos praktikos galimybė, gali bandyti kai kurios įmonės tuo pasinaudoti piknaudžiaudamos. Ačiū Tomui Henis už pastabas. Dažnai yra kalbama apie E, labai kvalifikuotus jaunus žmonės, kurie turi daug diplomų, bet yra tokių, kurie neturi jokios kvalifikacijos, jų irgi reikėtų nepamiršti. Aš jau kalbėjau apie investicijas. Tai yra labai svarbus klausimas. Valstybės narės turi nesut jaunų žmonės ir jų ateitį. Tikiuosi, kad parengsime visi kartu bendrą gerą pranešimą. Ačiū. je reprends. En commission kultūros reikalų komitete pranešėjas yra kolega Papa Nikolau. Esame sutarę vakar, kad ponia Vasilijų, ponia komisarė, kuri remia labai šią iniciatyvą ir kuri minėjau komisijos komunikatą bendresnėme šiek tiek kontekste. Komisijos, žiūrėjau, komisarė remia šiuos pasiūlymus, kai dėl siūlomų darbų tvarkaraščių dabar. Pakeitimai būtų teikiami iki 12 valandos, gegužės 6 dienos. Jie bus peržiūrėti gegužės 29 dieną, o balsuojama 29 komitete būtų gegužės 30 dieną. Ir čia turiu klaidą savo pirmininkavimo lapę, nes pasakyta, kad plenarinėme posėdėje bus balsuojama birželio mėnesį, tačiau mes turėsime kultūros komitetui pateikti savo nuomonę. Tačiau, nežinau, iš esmės čia juk niekas dėl to nepasikeis. O dabar periname prie balsavimo. Seanso pradėsime balsuoti laiku tiksliau dvi minutės dar turime. Ar norite laukti, ar galim pradėti balsuoti? Ką man galėtų koordinatoriai šiuo klausimu pasakyti? Laukiame tas dvi minutės. Gerai, palaukime. Andiamo 9 minuti e silenzio.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 Pradėkime balsuoti nuo 27 darbo tvarkės punkto, tai yra savos iniciatyvos pranešimas, Karima Dėly yra parengusi. Ar visi turite balsavimo korteles? Ar norėtumėt pabandyti balsuoti? Bien. Galime pradėti. Ar čia skambučiai praneša, kaip balsuoti? Taigi, dėl pirmos pantraštės 61 pakeitimas Alejandro Serkas pranešė yra prieš, kas už. Prieš susilaiko priimta. Pirma pastraipa D kompromisas trijų frakcijų, kas už, prieš. Prašyčiau e, vengti telefonų skambučių. Kas prieš? Susilaiko, pasitikrinkime. Le vote est ouvert. Prašau balsuoti elektroniškai. Tout le monde a pu voter? Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 21 už 10 prieš 3 susilaikė. D kompromisas patvirtintas. Dabar nemažai pakeitimų atkrenta iki po pirmos pastraipos E kompromisas. Teikia penkias frakcijos. Tai man atrodo bus aišku, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Po pirmos pasraipos toliau 71 pakeitimas Zaborskos, kas už, prieš, susilaiko, aiškiai atmesta. Po pirmos pasraipos toliau 73 Cuber, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Po pirmos pasraipos AM kompromisas Nemažai yra kompromisų. Keturios frakcijos teikia, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Po pirmas pasraipos toliau 75 super pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta 76 autorė, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Antra pasraipa F kompromisas, trys frakcijos, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau kompromisas AQ. Trys frakcijos teikia, kas už? AQ. Kompromisas. AQ. Taip, galima įvairiai rašyti, bet čia yra dvi raidės. A, Q. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime, man atrodo, kad atmesta, bet elektroniškai. Prašom balsuoti. Ar visi spėjote balsuoti? Balsuoti baigiame. 22 už 16 prieš, taigi 16 prieš 0 susilaikiusių. Tai priimta. Huh? le E, vous votez, mais le F aussi. C'est bon. Après le paragraphe 2. Po antros pastraipos 86 pakeitimas. Serkas teikia, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Trečia pastraipa G kompromisas, penkios frakcijos. Atsiprašau nėra vertimo, bet aš prancūziškai kalbu, tai paprastai. Ar viskas gerai? A, gerai. Taigi, trečia pastraipa, G kompromisas, teikia penkios frakcijos, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Toliau, H kompromisas, teikia dvi frakcijos, su žodiniu pakeitimu, kurį teikia pranešėja ar nėra prieštaraujančių žodiniam pakeitimui? Gerai, tai tada balsuojame dėl H kompromiso su žodiniu pakeitimu. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. Toliau po trečios pastraipos. Antras regiai pakeitimas kas už? Kas prieš? Jūs nebalsuojate, neaišku, antras regi pakeitimas kas už? Antras regi Pranešė yra prieš, bet frakcijos nežinau. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Po trečios pastraipos toliau. 98 dar den pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtai pastraipai yra trys pakeitimai dėl išbraukimo, 102 Mankyter, 103 Simmer, 104 Obermeier. Visų jų tikslas - išbraukti ketvirtą pastraipą. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Tai į kompromisas trijų frakcijų. Kas už? Kas už? Prašau. Kas už į kompromisą? Aš, kas prieš? Susilaiko. Priimta. 109. Super pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 110. Klyveti. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Po ketvirtos pastraipos 112 serkas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Norite pasitikrinti dėl 112 pakeitimo? Gerai, dėl 112 elektroniškai. Man atrodo, kad vienai frakcijai sunkiai sekasi su balsavimo sąrašu. Prašau balsuoti. Ar visi spėjote balsuoti? Balsuoti baigiame. 19 už 18 prieš. Vienas susilaikė, 112 priimtas. Po ketvirtos pasraipos toliau J kompromisas keturių frakcijų pateiktas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Po ketvirtos pastraipos 116 pakeitimas, pranešėjas, Benion ir Serkas pateiktas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Penkta pastraipa. Du pakeitimai dėl išbraukimo 117, esą 118 supermarkas už. Kas prieš, susilaiko, atmesta. K kompromisas teikia 1, 2, 3, 4, 5. Šešios frakcijos. Kas už? Prieš susilaiko. Priimta. Didžiulė įtampa. Toliau po penktos pastraipos. 126 pakeitimas. Kolegės Cimer. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 128 pranešėjos ir Filbenion. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Po penktos pastraipos toliau 131 cimer, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dėl vienos vienas bis, 133 pakeitimas dar denkas už, prieš, susilaiko, priimta. Gerai, galime pasitikrinti 133 pakeitimas. Prašom balsuoti elektroniškai. Ar įsispėjote balsuoti? Balsuoti baigiame. 19 už 20 prieš 1, 0 susilaikiusių. Teisingai atmesta po penktos pasraipos toliau. 134 pakeitimas to paties autorius. Čia prašoma balsavimo dalimis. Taigi, um, prašau balsuoti dėl viso teksto, išskyrus tą dalį sakinio ragina valstybės narės iki uh, partnerystės uh, kontrakto. Kas už? 134 pakeitimą be šitos dalies. Kas prieš susilaiko, pirma dalis yra patvirtinta. Dabar antra dalis, kas už tai, kad tie žodžiai būtų įterpti, kas prieš susilaiko. Taip, taip, patvirtinta. Toliau dar po penktos pastraipos. 13 FEM komiteto kas už. Prieš susilaiko priimta. Šešta pastraipa. L kompromisas. Šešios frakcijos teikia, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Po šeštos pastraipos AK kompromisas. Trijų frakcijų pateiktas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau po septintos pastraipos 134. 144 pakeitimas pasitaisiau pirmininkė. Alors, après... Taigi, po 7 pasraipos 144 super pakeitimas, kas už, prieš. Nematau liberalų. 144. Kas už, kas prieš? Susilaiko priimta. 145. Makinti ir kas už, prieš, susilaiko priimta. Aštunta pastraipa. M kompromisas. Penkių frakcijų. Kas už, prieš susilaiko priimta. Po 8 pasraipos 159 Dardenkas už. 159 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Devinta pastraipa N kompromisas. Penkių frakcijų kas už, prieš susilaiko priimta. Po 9 pastraipos 166 Filip Boulon, Elizabeth Morinšatie pakeitimas, kas už prieš susilaiko priimta. Toliau po 9 pastraipos 167 Robert Angelylį pakeitimas, kas už kas prieš susilaiko priimta. Dešimta pastraipa, 168 pakeitimas dėl išbraugimo šobgor, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Tai galime dabar balsuoti dėl O kompromiso. Įteikia penkias frakcijos, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Po dešimtos pastraipos. P kompromisas penkių frakcijų, kas už, prieš susilaiko priimta. 11 pastraipa. Q kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta Priimta. Po 11 pastraipos 181 pakeitimas. Regner ir Weidenholzer. Kas už? Weidenholzer. Taigi, kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. Po 11 pastraipos R kompromisas. Keturių frakcijų. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. Po 11 pastraipos 184 pakeitimas Andrėja Kozolino, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 12 pastraipa išbraukimo pakeitimas 185 šogor, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. S kompromisas keturių frakcijų su prašymu dėl žodinio pakeitimo, ar yra prieštaraujančių žodiniam pakeitimui, ne, tai tuomet balsuojame dėl S kompromiso su tokiu žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau po 12 pasraipos 189 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 190 pranešėjos ir Filbenion, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau padėlytas pasraipas 192 tų pačių autorių, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 13 pasraipas 193 pakeitimas dėl išbraukimo šogor pateikė, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Tai galime balsuoti dėl T kompromiso keturių frakcijų, kas už, prieš, susilaiko, atmesta priimta. Po 13 pasraipos toliau 197 Andžiai Lyli pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko. Man atrodo, ne, sunku pasakyti. Elektroniškai pasitikrinkime. Ar visi spėjote balsuoti? Balsuoti baigiame. Nieko nepasikeitė, 21 už 6 prieš 13 susilaikė, tai iš esmės vis tiek patvirtinta. 198 Fransuos Kasteks, kas už, prieš susilaiko priimta. 14 pastraipa U kompromisas, dvi frakcijos teikia, kas už, prieš susilaiko priimta. 15 pastraipa, 213 pakeitimas dėl išbraukimo teikia kolega Franso Bermajer, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Tai galime balsuoti dėl V kompromiso trijų frakcijų, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau po 15 pasraipos 218 šogor pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Po 15 pasraipos toliau 221 pakeitimas pranešėjos ir filbeniau su žodiniu pakeitimu, kurį teikia pranešėjai, ar nėra prieštaraujančių žodiniam pakeitimui. Gerai, tuomet prašau taip ir balsuoti dėl 221 kas už, kas prieš susilaiko priimta vis dar po 15 pastraipos 223 pakeitimas upakis kas už prieš susilaiko priimta 11 FAM komiteto kas už kas prieš susilaiko pasitikrinkime Euh, ar visi spėjote balsuoti? Balsuoti baigiame. 21 už 19 prieš. Tai yra atmesta. Taip, taip, taip, priimta, atsiprašau, pasteiso pirmininkė. 16 pastraipa, 2 V kompromisas, keturios frakcijos su žodiniu pakeitimu, ar nėra prieštaraujančių žodiniam pakeitimui. Taigi, 2 V kompromisas su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Toliau po 16 pastraipos 227 kreivėti pakeitimas, kas už. Atsiprašau. AP kompromisas. AP kompromisas, tai yra kompromisas vis dar dėl 16 pastraipos, teikia trys frakcijos, kas už, prieš, susilaiko, primta. O dabar balsuosime dėl 267 pakeitimo, panas kliuvetė po 16 pastraipos, kas už, kas prieš susilaiko, priimta. Dabar po 16 pastraipos vis dar. Uh, pranešėjos ir serkas 269 už prieš susilaiko. Priimta devintas fam. Ai, dar reikia sugrįžti laikę ir balsuoti dėl AN kompromiso šešių frakcijų. Kas už AN kompromisą, kas prieš susilaiko priimta. Dabar Perinam prie devinto FAM pakeitimo, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 271 pranešėjos ir Filbenjonkas už, prieš susilaiko priimta. 273 pranešėjos kas už, kas prieš susilaiko priimta. 274 ta pati autorė kas už, prieš susilaiko priimta Priimta 275, kas už, prieš, susilaiko. Priimta trečias, fem, kas už, prieš, susilaiko. Priimta. 17 pastraipa, X kompromisas keturių frakcijų, kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta po 17 pasraipos. Devintas regi, kas už, prieš, susilaiko priimta. 282 Filbeniunkas už, prieš susilaiko priimta. 283 Cuberkas už, prieš susilaiko atmesta. 285 Filbenionkas už, kas prieš, susilaiko priimta. 286 Šogorkas už, prieš, susilaiko priimta. 287 Zaborskos už, prieš, susilaiko priimta. 288 pranešėjos ir Benion su žodiniu pakeitimu, ar nėra prieštaraujančių žodinių pakeitimų, jei netuomet prašau balsuoti dėl to pakeitimo už prieš susilaiko. Priimta. Po 17 pasraipos AL kompromisas penkių frakcijų, kas už, prieš susilaiko, priimta. Dešimtas FEM, kas už, prieš. Kas už? kas prieš, susilaiko priimta. 291 pranešėjos ir Filbenion, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Penktas FEM, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 18 pastraipa. 293 pakeitimas šogor dėl išbraukimo, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Tuomet balsuojame dėl 294 pranešėjos, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 19 pastraipa į ilgoji kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta po 19 pasraipos 299 pakeitimas pranešėjo Benjon ir e, Serkas už prieš susilaiko. Priimta 20 pasraipą AA kompromisas ir frakcijos kas už prieš susilaiko. Priimta Po 20 pastraipos AB kompromisas kas už, prieš, susilaiko, priimta. Po 20 pastraipos 314 pakeitimas Filbeniunkas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 315 pranešėjos, Benių, Serkas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 316 Benjonkas už, prieš susilaiko priimta. Po 20 pasraipos toliau 317 pranešėjos pakeitimas su žodiniu pakeitimu pranešėjas. Ar nėra prieštaraujančių žodiniam pakeitimui? Ne, tai tuomet prašom balsuoti dėl šio pakeitimo 317 kas už prieš susilaiko priimta. 318 pranešėjos ir Benionkos už prieš susilaiko priimta. 319 tie patys autoriai kas už prieš susilaiko priimta. 21 pasraipa, 2 pakeitimai dėl išbraukimo, 320 ir 321, Makintyri ir Šogorka dėl išbraukimo, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 322 esaja, kas už, prieš, susilaiko priimta. 323 pranešėjo suderinamas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Dabar konstatuojamosios dalis. E, pirmas pakeitimas pranešės, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antras, trečias, ketvirtas, serkas, kas teks, Regner ir Weidenholzer pateikti pakeitimai yra identiški. Prašau balsuoti dėl visų trijų, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Penktas pakeitimas pranešėjos, kas už, prieš, susilaiko už. Toliau, e, primta. Toliau šeštas pakeitimas. Kas teks ar kas už prieš susilaiko primta. 24 dalis nereik balsuoti. Toliau po jos aštuntas pakeitimas pranešęs už prieš susilaiko primta. Toliau AO kompromisas keturių frakcijų, kas už prieš susilaiko priimta. Po 37 konsultuojamas dalies 11 pakeitimas serkas ir kas teks, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Po 41 rodomosios dalies 12 pakeitimas, kostelo, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Po 43 dalies 15 pakeitimas Kozolino ir Salvator Karona, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Po 43 nurodomos dalies 16 simer, kas už, prieš susilaiko priimta. Toliau 17 pakeitimas kozolino, kas už, prieš susilaiko priimta. Toliau A konstituojamoji dalis, 18 pakeitimas, Obermeier dėl išbraukimo, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Toliau balsuojame dėl A kompromiso. Pateikė penkias frakcijos, kas už, prieš susilaiko priimta. Toliau po A konstatuojamosios dalies AE kompromisas penkių frakcijų, kas už, prieš susilaiko priimta. Toliau naujas kompromisas AC penkių tų pačių frakcijų teikiamas. Prašau balsuoti, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. B konstatuojamoji dalis. B kompromisas. Šešios frakcijos teikia, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Toliau B konstatuojamosios dalies. E, C, FAM, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau AF kompromisas trijų frakcijų, kas už, kas prieš susilaik. Kas už AF kompromisą? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Toliau po tos pačios dalies AH kompromisas. Penkios frakcijos, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Toliau ta pati dalis. Naujas kompromisas AG Dabar teikia penkios frakcijos. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau po tos dalies D. FAM komiteto kas už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau ta pati dalis. AD kompromisas penkių frakcijų. Pateiktas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Ta pati dalis. 37 pakeitimas. Alejandro Serkas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. C konstituojama dalis, C kompromisas, keturios frakcijos teikia, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Po C konstituojamas dalies. 46 pakeitimas dėl įbenios ir kas kas už, prieš, susilaiko, priimta. 47 simer pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 48 dar den už, prieš susilaiko priimta. 49 Kostelokas už prieš susilaiko priimta. Po atsakonstuomas dalies AHA kompromisas keturių frakcijų, kas už prieš susilaiko priimta. Toliau po tos dalies AJ kompromisas. Keturių frakcijų kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Po C konstatuojamosios dalies H fem moter, kas už, kas prieš, Pradėkime iš naujo. H. Moterų komiteto pranešė prieš kas už, prieš susilaiko priimta. Gerai, galime pasitikrinti. Prašau balsuoti elektroniškai dėl H pastraipos moterų komiteto. Ar visi spėjote balsuoti? 20 už 22 prieš. Nepriimta. Toliau. N moterų komiteto, kas už, kas prieš, susilaiko. Toks pat rezultatas atmesta. 55 cimer pakeitim. Pasitikrinti gerai, gerai, pasitikrinkime dėl N, kadangi persvara labai nedidelė, prašau balsuoti elektroniškai. Ar visi spėjote balsuoti? Balsuoti baigiame. 24 už, 18 prieš susilaikiusių nebuvo priimta. Gerai, kad paprašėte pasitikrinti. 55 cimer pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, aiškiai atmesta. Ir dabar vis dar pose konsultuojamosios dalies 57 tos pačios autorės pakeitimas kas už, prieš, susilaiko susilaiko priimta. Ir beveik baigėme balsuoti. Dabar mums tik tai liko balsuoti dėl 60 pakeitimo. Frederik Derden, kas už, kas prieš, susilaiko aiškiai priimta. Tai dabar prašau balsuoti dėl viso savo iniciatyvą parengto pranešimo elektroniškai. Tout le monde a pu voter? Ar visi spėjom balsuoti? Baigėme. Dvidešimt keturi už, trys prieš, šeši susilaikė, šešiolika susilaikiusių sveikiname kolegam. Et nous en venons au point vingt trois nous en venons au point vingt trois dvidešimt trečiasis dabar darbotvarkės punktas balsuosime dėl nuomonės pranešimo kur parengė kolega Žožbak, tai yra transporto komitetui skirta nuomonė dėl oro transporto. po pirmosios dalies. Trečias pakeitimas. Pranešėjau, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirtas. To paties atros už prieš susilaikė patvirtinta. Penktas. Už prieš susilaikė patvirtinta. Šeštasis. Už prieš susilaikė patvirtinta. Septintas. Už prieš susilaikė patvirtinta. Aštuntas. Už prieš susilaikė patvirtinta kompromisis pakeitimas A, pakeist, patiktis frakcijų už, prieš susilaikė patvirtintam. 11 pranešėjo pakeitimas. Balsuojame dėl jo, suderinimas su aukstesniais, už, prieš susilaikė patvirtinta. 14. Kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Bei kompromisas pateikė 3 frakcijas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta Patvirtinta. Trečioji dalis, 15 pakeitimas, Jūdos Angas už prieš susilaikė patvirtinta. 16 pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirta dalis, 17 pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. 18 pakeitimas, ta pati autorė už prieš susilaikė. Neaišku, kas už prieš susilaikė akivaizdžiai patvirtinta. 19 pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kurį pakeitė socialdemokratų frakcija, niekas neprieštarauja. Balsuojame dėl pakeisto 19 pakeitimo, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 20 pakeitimas Jūtos Alvik už prieš susilaikė patvirtinta. Penktoji dalis C kompromisas pateikė tris frakcijos, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 23 Liūtų sąjungos pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtinta. 24 pranešėjo, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 25 to paties autoriaus už, prieš susilaikė patvirtinta. 25 autorius tas pats už, prieš susilaikė patvirtinta. 27 už, prieš susilaikė patvirtinta. 28 to paties autoriaus už, prieš susilaikė patvirtinta. Pirmasis pakeitimas jūtų strainius, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. B. Konstatuotoris už, prieš susilaikė patvirtintas antrasis pakeitimas, balsuojame dėl visos nuomonės su pakeitimais elektroniniu būdu. Pradedam balsuoti. Ar visi spėjom? Baigiame balsuoti. 35, kurie balsavo už, 5 prieš, vienas susilaikė. Sveikiname pranešėją, kolega Žoržu Bat. Dvidešimt ketvirtasis narkotvarkės punktas. Balsuosime dėl kolegės Elizabet Morašatie pranešimo. Tai yra dėl sustarimo su taryba pirmo svarstymo metu dokumentas. Čia kalbama apie direktyvą dėl elektromagnetinių laukų poveikio darbuotojams ir darbuotojų, ap, kalbam apie darbuotojų apsaugą nuo šių laukų poveikio. Balsuome dėl viso teksto elektroniniu būdu dėl teksto buvo susitarta tarp Europos parlamento ir tarybos kovo 26 dieną. Koreper e, balandžio 20 dieną taip pat pareiškė savo pritarimą. Pradedam balsuoti. Ar visi spėjome? Baigėme balsuoti. 38 už 2 prieš. Niekas nesusilaikė. Sveikiname pranešėjam. et l'équipe de négociation. Ir sveikiname kartu visą dėrybininkų komandą. 25. Darbo atvarkės punktas. Nagrinėsime ponios Morašakcijai pranešimą dėl siūlymo pakeitimo Europos komisijos susijusio su reglamentų dėl Europos socialinio fondo. Siekiant įtraukti iniciatyvą dėl jaunimo žimtumo. II dalis kompromisas B pirmiausia. Kompromisą pateikė penkios frakcijos, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Penktas straipsnis, pirmas pirmoji A dalis. Penktas pakeitimas pateikė Elizabeth Schroeder ir Morešas siekas už prieš susilaikė patvirtinta. 15 straipsnis į kompromisas C. Pateikė keturios frakcijos. Dėl to balsuoti netenka. Turime dėl jo balsuoti tiksliau, pasitaiso pirmininkė. Balsuojame dėl C kompromiso. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta Patvirtinta. Periname prie 15 straipsnio įstraipsnio. 2a straipsnis yra įtraukiamas naujas dalykas, kurie mus A kompromisą pateikė keturios frakcijos už, prieš susilaikė patvirtinta. Paskui, kai balsuome po 15 įdalies, dėl 12 pakeitimo pateikė Von Morfinės Zuber ir kiti kas už. Prieš susilaikė atmesta. 15 straipsnis III. Antrasis paparagrafis. 13 pakeitimas. Elizabeto Šodergas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 15 straipsnis. D kompromisas. Jį pateikė keturios frakcijos, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 15.5 pakeitimas, 18 pakeitimas pateikė GUE, tai yra dėl pateikimas dėl išbraukimo, kas už, prieš susilaikė atmesta. Antras priedas, antroji dalis, pirmas punktas, 19 pakeitimas, Aleksandros cirkas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Antras priedas, antroji dalis, pirmas punktas, 19 Naujas dalykas, 20 pakeitimas, pasiūlym Elizabeth Manšatė už prieš susilaikė patvirtinta. 21 pakeitimas, Aleksandros Serkas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 22 kas už prieš susilaikė patvirtinta. Antras priedas, antroji dalis, trečias punktas, 23 Alejandro Serkas pakeitimas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 24 pakeitimas pranešėjos, kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. Paskui naujas dalykas, įtraukiamas E kompromiso dėka, kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. Trečia dalis, pirmas punktas, 27 pakeitimas buvo, kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. 28 už, prieš susilaikė atmesta. Dvidešimt devintas pakeitimas atkrenta. Ir dabar balsuojame dėl pirmojo pakeitimo po šeštos konstitucijos dalies. Jis atkrito, regisi, sako pirmininkė. Pritarėme reglamento pakeitimui ir Tai taip pat bus įtraukta į dėrybų įgaliojimus. E, dėrybininkų komanda yra svajonių moteriška komanda, kuri dirba labai šauniai. nous en avons terminé avec ce point à l'ordre du jour. Baigėme nagrinėti šį klausimą. Ir dabar balsuosime dėl susijusio teksto, nes perima prie 26 klausimo. Tai yra pakeitimai reglamento projektui. E, mūsų nuomonės pranešėjas yra kolega Kosa teikiame regioninių reikalų komitetui visą tai. 18 straipsnis. Turime čia du pakeitimus dėl išbraukimo, ketvirtą ir penktą pateikė Alejandro Serkas ir pranešėjas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 83 straipsnis, pirma dalis, Serkas ir Elizabeth Maraš atliekas už prieš susilaikė patvirtinta. Septintasis pakeitimas, jau galim balsuoti, bet be skaičių. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 83 straipsnis, antra dalis, aštuntas pakeitimas. E, Guoja kas už? E, prieš susilaikė patvirtinta. Devintas pakeitimas. Dėl jo balsuoti negalima. Aleksandro Serkas dešimtasis pakeitimas. Dėl balsuojama kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 84 paragraf. 84 straipsnis trečioji dalis. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta Atmesta. Trečiasis priedas, pirmoji dalis. A kompromisas pateikė dvi frakcijos. E, kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Išbraukimo 15 pakeitimas, kurį pateikė GUE frakcija. Kas už? Prieš susilaikė patvirt... Atmest atsiprašau. Šiek tiek toliau B kompromisas. Pateikė dvi frakcijos. Už prieš susilaikė patvirtinta. Kitas C kompromisas pateikė tos pačios dvi frakcijos, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Pirmasis pakeitimas po 57 nustojimusios dalies pateikė kolega Kosa. Atsiprašau, sako pirmininkė. Turėjome balsuoti dėl 20 pakeitimo, kurį patikė Alejandro Serkas. Nes 15 pakeitimas nebuvo priimtas. Taigi dabar dėl 20 balsuojame. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. O štai dabar po 52 bis dalies turime pirmą pakeitimą, kurį pateikė kolegos. Gerbiamas kolega, norite kalbėti? Taip, ponė pirmininkė. Dėl šios konstatuojamosios dalies norėčiau pateikti žodinį pakeitimą. norėtume, kad antros dalis pabaigoje būtų pridėta štai toks tekstas. Jaunimo garantija turi padėti jauniems žmonėms neturintiems darbo susirasti darbą, suteikti galimybę įgyti išsilavinimą e, numatytose regionuose, suteikiantiems geros kokybės mokymą. Tai yra tas pats tekstas, kuris buvo patvirtintas ankstesniu atveju. Jis buvo paminėtas A kompromise, ponios Monašartie dokumente. Tai yra kompromisinis tekstas, dėl kurio sutarėm praėjusią savaitę. Teikiu šį žodinį pakeitimą, nes manau, kad e, ponas Kosa šiek tiek klysta. Be abejo, jis turėjo išeiti iš posėdžio darybų metu ir Mes neturėjome progos su juo padiskutuoti detaliau, tačiau tai yra politinio sutarimo rezultatas, kurį mes radom praėjusią savaitę dėrybų metu. Tikslas yra toks, abu pranešimai turėtų būti nuoseklus, besisėjantis tarpusavyje. Pirmininkė, tvarkoj. Jūsų pakeitimas žodinis būtų susijęs su antroju pakeitimu, jeigu jūs tokio tikslo siekite. O dabar balsuojame dėl pirmojo bet balsuojame kol kas dėl pirmo pakeitimo, be jokių žodinių pakeitimų. Kas už? Kas prieš susilaikė patvirtinta. Dabar dėl antro pakeitimo. Ar kas nors prieštarautų žodiniam pakeitimui, kurį išdėstė ką tik tai mūsų kolega? Regis niekas neprieštarauti, balsuojame dėl pakeisto e, antro pakeitimo už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečiasis pakeitimas yra suderinamas, jį pateikė Polmort Murphy ir patiklių Jarik. Balsuome, kas už, prieš, susilaikė. Patvirtinta. Dabar turiu pasakyti, kad balsavimą baigėme. E, čia vėlgi darybininkų komandai gauna papildomus įgaliojimus. Ši darybininkų komanda, nors ir ne visiškai 100 procentų moteriška, irgi yra tikra svajonių komanda. Euh, Baigiame balsuoti. Dabar 13 darbo turkis klausimas. Tomui Hendel suteikiu žodį. Jis pristatys savo pranešimo projektą dėl tarp valstybinių dėrybų et le dialogue social. Čia mes kalbame apie socialinį dialogą. 13 darbo tvarkės klausimas. Pone pranešėjau. Kai tik pasibaigstas bendras triukšmas, iš karto galėsite pasisakyti. So, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Tai labai ačiū pirmininkė. Dafür entschuldigen, äh, dass. Äh, Visų pirma, noriu jūsų labai atsiprašyti. Dėl reikalų Vokietijoje neturėjau galimybės atvykti uh, laiku. Lufthansa streikas dėje sutrukdė man atvykti laiku į posėdį, tad, tad labai atsiprašau dėl to ir dabar dėkoju už galimybę pristatyti šį pranešimą šiuo metu. Iš esmės mes e, tuos visus klausimus jau esame aptarę per klausimus, buvo kalbėta apie pagrindinius dalykus, kurie yra šiame pranešime sudėti Um, Kolegos gal galėtų diskutuoti už salės ribų. Taigi, aš tik norėjau pasakyti aiškiai, apie ką neina kalba. Okay. Kanada... Labai prašome visų tylos. <laughs> <laughs> Taip iš tikrųjų, kai visi išeina, tai čia ramu ir tylu. Taigi aš noriu, kad būtų viskas aišku. Šešėliniai pranešėjai yra kreipęsi į mane dėl įvairių klausimų, kurie nėra įtraukti į šį pranešimą. Taip, tai noriu aiškiai pasakyti, kad uh, Pavyzdžiui, pranešimas nėra susijęs su, pavyzdžiui, tokiais klausimais kaip darbo užmokesčio e, derinimas ES Tai taip pat nėra susijęs su kolektyvinėmis dėrybomis nacionaliniu lygmeniu, kadangi visa tai reglamentuoja valstybių konstitucijos ir mes nenorime pakengti um, nacionaliniams, nacionaliniams sistemams dėl kolektyvinių dėrybų ir kolektyvinių sutarčių. Mes nenorime taip pat pakengti ir tai laisviai abiem pusėm dalyvauti kolektyvinėse dėrybose taip, kaip jos nori. Uh, Turiu pasakyti, kad pranešimą perėmiau gan vėlai, tai nebuvo vienas iš pirminių mūsų frakcijos pranešimų. Mm, tai mm, tiesiog norėčiau pasakyti, kad mm, daug diskusijų vyko ir anksčiau. Iš esmės daug diskusijų tęsiasi jau daug dešimtmečių ir yra daug įvairių išsamių tyrimų paskelbta šiais klausimais. Komisija nusprendė, kad reikia šiek tiek uh, paspartinti tas diskusijas, intensyvesnės jas padaryti. Todėl mes ir turime štai dabar tokį dokumentą. Norėčiau trumpai pristatyti šį dokumentą. Noriu pasakyti, kad vis daugiau yra sudaroma kolektyvinių sutarčių per sienas. Tai nėra tarptautiniai susitarimai, tai yra susitarimai, kurie taikomi įmonėms veikiančioms per valstybių sienas. Taip pat noriu aiškiai pasakyti, kad siūlomas savanoriškas e, ar fakultatyvinis sirinis pagrindas šiuo atveju to anksčiau nebuvo. Taip pat yra įvairių savokų, uh, Mm, kai kas prieštarauja, sako, kad na, tai yra beržas pastangos, tačiau iš tikrųjų matome, kad yra daug susitarimų įmonių lygmenių sudaroma ir, ir kuomet viena šalis pažeidžia susitarimus, reikia kažkokio tai sprendimo, tai aš galvoju, kad gal reikėtų vis tik tai savanoriško teis, savanoriškos teisinės bazės šiais ryčiai. Uh, kad mm, derantis, sudarant tokius susitarimus būtų tam tikro teisinio aiškumo, tikrumo. Aišku, reikia galvoti, kaip bus atstovavimai įvairiems interesams ir čia Europos profesinių sąjungų konfederacija turi suvaidinti labai svarbu vaidmenį. Europos darbų tarybos, aišku, nėra pakaitalas tokioms dėryboms. Iš esmės tai, yra, de, tai dera puikiai su visu tuo, kaip e, tos sistemos veikia visoje Europoje, tačiau labai svarbu pabrėžti, kad Europos darbų tarybos um, tikrai su užtikrina darbuotojams labai e, stiprų jų interesų atstovavimą ten, kur jos veikia. Taip pat Reikia kalbėti ir apie pakankamai sudėtingus ginčių sprendimo mechanizmus, kuriuos mes, esam, kuriuos mes turėjome iki šiol. Ir aišku, kad jeigu yra kažkoks susitarimas, tai turi būti numatytas ir e, ginčio sprendimo mechanizmas tuo atveju, jeigu būtų pažeidimų to susitarimo. Tai yra turi būti tinkama teisinė procedūra. Dabar dėl pirmo straipsnio, man atrodo, gal ne viskas būtų taikytina, bet vis tik tai, manau, kad būtų įmanoma mm, pagal bendrą sutarčių teisę tai spręsti, o ne per kolektyvinių dėrybų dėrybų procedūras, spręsti tokius klausimus. Toliau šeštas punktas, mes galvojame, kad gali būti galbūt mm, formuojama kažkokia tai ir ginčių sprendimo struktūra, kažkokia tai mm, sistema Europos Sąjungoje Labai svarbu, kad susitarimo šalis galėtų kreiptis į kažkokią tokią instituciją ar struktūrą, net jeigu tai ir nepatektų į įprastinę teisinę sistemą labai svarbu, aišku, kad sutarimai bus taikomi transnacionalių lygmenių. Yra jau, aišku, daug precedentų teisės šioje srityje, tačiau mes galvojame, kad dabar veikianti sistema nėra pakankama ir mm, savarankiška teisinė bazė būtų geriausias variantas čia. Uh, Mes taip pat galvojame, kad komisijos pastangos yra labai sveikintojos šioje srityje. Komisija stengiasi paskatinti mm, stipresnį dialogą tarp abiejų e, šio sektoriaus pusių Europoje ir manau, kad e, konsultacijos čia būtų labai e, laukiamas, sveikintinas dalykas. Manau, kad tai naudingai prisidėtų prie socialinio dialogo stiprinimo ES bendrai. Aš dėkuoju dabar už Jūsų dėmesį ir labai lauksiu Jūsų minčių ir klausimų. Monsieur Ludvigson. Pas Ludvigson. Puis Madame Schroeder. Po to ponia Schroeder. Thank you very much. Tackar föredragande för ett eh, bra betänkande. Ačiū pranešėjai už pranešimą, gerą pranešimą. Iš esmės aš pritariu jūsų pasirinktam požiūriui ir tam, kad yra kalbama apie socialinių partnerių autonomiją. Mums reikia straipsnių, kuris užkirstų kelią e, tam, kad nacionaliniams sustarimams kiltų grėsmė. Taip pat e, pritariu tam, kad reikia stiprinti socialinį dialogą ir nereikėtų pakengti nacionaliniams kolektyviniams susitarimams. Reikia pasiremti TLO konvencijomis. Um, konstatuojamosiose dalyse. Ir taip pat reikia numatyti minimalius reikalavimus, kurie yra nurodyti Tarptautinės darbo organizacijos sutartyse. Taip pat reikėtų pagalvoti apie konfliktų sprendimo modelį, apie darbo teismų steigimą. Kaip ir sakė pranešėjas, neturime šiandien teisės priimti kažkokių tarptautinių konfliktų sprendimo mechanizmų E, bet padėtis dabar yra tokia, kad teisės aktai yra labai svarbus, sprendžiant dėl konfliktinių atvejų ir konkrečių aiškių taisyklių nėra. Taip, kad gali būti, kad iškilus ginčiui gali būti pateikiami skirtingi sprendimai o tai gali turėti įtakos socialiniams partneriams, nuspėjant, kokia galigi būti konflikto baigtis. Jeigu egzistuoja susitarimai, sutartis, reikia ir būdų, kaip spręsti ginčius. Tačiau prieš tai mums reikia aptarti daugybę ir kitų klausimų. Ir aš labai lauksiu tolesnių diskusijų, detalesnių diskusijų. Man atrodo, kad sunku rasti sprendimus e, tokioje savos iniciatyvos e, tokiame pranešime. Socialinis dialogas e, yra labai svarbus, kai kurios klausimus, daugybę klausimų galima spręsti Europos lygių, bet kaip ir sakė pranešėjas, mes turime atsižvelgti į socialinių partnerių autonomiją. Būtent socialiniai partneriai turi renkti modelį Bet akivaizdu, kad būtinos ir tam tikros taisyklės, kurios užtikrintų skaidrumą. Ir žinoma, ES čia turi atlikti svarbu vaidmenį teikdama pagalbą ir paramą. Lauksiu tolesnių diskusijų ir tikiuosi, kad mes pasieksime gerą rezultatą, kuris bus naudingas profesinėms sąjungoms Ir aš tikiuosi, kad jos įgys tą įtaką, kurios ir yra nusipelnusios. Dėkuoju dabar ponė Šrioter. Ačiū ponė pirmininkė. Įdomus požiūris, bet atsižvelgiant į tai, kad laiko e, turime nedaug, negalėsiu iškelti visų klausimų, tiek daug, kiek e, jų iškėlė ponas Liudvikson. Aš manau, kad mums yra reikalingas tikslas. Mes vadovaujamės sutarčių nuostatomis ir negalime kelti didesnių reikalavimų, nei kad yra numatyta sutartyse. Kai kur, sutartys kai kuriais atvejais nenaina per nelik toli, mes galime, aišku, norėti pakeisti sutartis. E, bet kitas dalykas yra nacionalinės tradicijos, jos skiriasi valstybėse narėse, valstybėse narėse socialinių partnerių vaidmuo yra skirtingas, valstybėms narėms kyla įvairių klausimų. Kai kurie dalykai yra nustatyti valstybių narių konstitucijose, ypač kalbant apie ginčių sprendimo mechanizmus. Aš turiu tam tikrų abejonių. Taip pat turiu klausimų dėl sutarčių išplėtimo, pratestimo, Ar tai turi įtakos ir paliečia tik klasikinius darbuotojus, nes egzistuoja ir vadinamieji netradiciniai darbuotojai, apie tai apskritai nėra kalbama. Ir aš manau, kad tokią idėją parlamentas galėtų pateikti kaip pasiūlymą. Man labai svarbus klausimas, jis iki šiol nėra paminėtas, yra darbo santykiai per valstybių narių sienas. Europos darbo tarybos taip pat turi savo vaidmenį ir savo funkcijas. Todėl jos yra skatinamos ir būtent kalbant apie bendradarbiavimą tarp sienų, socialiniai partneriai bando įveikti sienas. Būtent šio elemento pasigėdau. Jeigu yra tarptautinių Europos susitarimų, kaip jie yra susijęs su nacionaliniais susitarimais, ar tai yra dviejopi susitarimai, ar jie yra papildanti susitarimai. Uh, to taip pat trūksta kol kas, kaipgi mums parengti tolesnės strategijas. Aš manau, kad mums reikia susėsti kartu su ši, visiems, taip pat ir šešėlėms pranešėjams, ir reikia išsamiau pa, paanalizuoti šiuos aspektus. Tai yra nuo savos iniciatyvos pranešimas, mes galime teikti savo pasiūlymus, savo iniciatyvas, tas pats buvo kalba, sakyta kalbant ir apie jaunimo garantijų iniciatyvą. Taigi mums reikia pagalvoti praktiškai, ką būtų galima padaryti pasienio regionuose, nes e, asmenys gyvenantis e, vienoje valstybėje, dirbantis kitoje, yra e, svarbus šiame, čia prasme. Nes yra socialinio dempingo pavyzdžių, taip pat reikia kalbėti ir apie padėtį skirtingose sektoriuose, tarkime, agentūrų darbuotojai, kokį vaidmenį jie vaidina, taip pat ir komandiruoti darbuotojai. Visa tai yra susitarimai, sutartis, kurias prižiūrėti yra sudėtinga ES ir mes nežinome, kokį vaidmenį jie konkrečiai vaidina. Ar mes kalbame tik apie klasikinius, taip vadinamosius darbuotojus? Tai, ką mes išgirdome, aš manau, to nepakanka. Manyčiau, kad šešėliniai pranešėjai galėtų susitikti ir padirbėti intensyviau, nes kitų būdų mes nepasieksime to, ko siekiame, o būtent darbuotojų socialinės apsaugos. Ačiū. Dabar ponia Kornelysen. Um, think... Ačiū. Manau, kad dabar dėkingas laikas yra renkti šį pranešimą ir pažvelgti jį gana plačiai. Turime Europos semestrą, ekonominę valdyseną, kuri prie to prišlieta, taip pat ir dėl užimtumo socialinės politikos turime įvairių uh, elementų, taip pat makroekonominio disbalanso klausimai įgyja vis didesnį, didesnę svarbą, taip pat ir atlyginimų klausimas yra ypač svarbus. Gamybiniai santykiai dabar tampa labiau tarptautiniai politinio pobūdžio Taigi mm, darbuotojų profsąjungų, darbuotojų interesų atstovavimas kol kas dar yra likęs per nelik daug nacionalinio lygmens ir tą reikėtų keisti, nes tikrai yra dažnai e, daug ko pralaimima, daugelis ryčių pralaimima nacionalinių lygmenių, reikia apie tai galvoti. Dabar juk esame taip visi tarpusavė susiję Europos Sąjungoje. Tai aš sakyčiau, kad reikia galvoti apie tai, kaip galėtumėm uh, socialiniam dialogui, vėl kolektyviniam dėrybom Europos lygmenių sugražinti visą tą jėgą. Ir manau, ypač dabar turime galvoti apie tai, kaip Europos semestrą padaryti demokratiškesnį, taip pat numatant ir didesnį vaidmenį uh, socialiniam dialogui, kuris yra transnacionalinio pobūdžio. Nadė Hiš, po to aš dar pati tarsiu žodį. Ačiū pirmininkė, visų pirma noriu padėkoti pranešėjai už šį pranešimą kartu su panu Kroitsman, mes esame du šešėliniai pranešėjai, taigi du liberalai dirba šio klausimu ir labai lauksime tolesnių diskusijų. Mes galvojame, kad transnacionaliniai kolektyviniai susitarimai ir dialogas įgaus vis didesnės svarbos su laiku, nors kol kas eina kalba tik apie nedidelius skaičius žmonių, tačiau uh, Mm, turint omenyje bendros rinkos visą raidą, tai tikrai ta įtaka bus didesnė ir mes kaip liberalai labai remiame tai. Um, mes manome, kad uh, ši iniciatyva neturėtų sukurti per nelik daug biurokratijos. Čia turime būti dėmesingi ir žiūrėti, kaip viską geriausiai sudėlioti. Tad manau, kad uh, tas savanoriškumo principas yra labai svarbus. Uh, Be to, tie neteisminiai ginčių sprendimo variantai irgi yra labai svarbus klausimas. Reikia galvoti, ar tai turėtų būti nepriklausoma Europinė institucija, ar dar kažkas. Reikėtų gal dar padiskutuoti šį klausimą, nuspręsti, ar tikrai to reikia. Jūs kalbėjote apie tą konkretų punktą ir reikėtų dar, manau, pamastyti, ar, ar reikia to. Gal reikėtų geriau pas, įtraukti socialinius partnerius, bet bendrai aš, aš manau, kad tikrai mes dar galėsime apie tos klausimus kalbėti ir parengti puikų pranešimą. Aš taip pat norėjau įsitraukti šią diskusiją. Diskusija vyksta tikrai kritiniu metu ir tai dėl daugelio priežasčių. Pirmiausia, reikia informuoti mūsų komiteto narius, tuos, kurie galbūt to nežino, kad Europos komisija nusprendė teisėkros pranešimui, kurį mes parengėme nenagrinėti. E, pranešimą parengėme e, dėka e, kolegos Serkas dėl tai restruktūrizavimo. Tai yra iš tikrųjų sudėtinga, nes atrodo, kad komisijos sprendimas buvo priimtas netgi be jokių politinių diskusijų komisijoje. Tai reiškia, kad taip nusprendė komisijos tarnybos. Dar negavome oficialaus pranešimo dėl šios procedūros, tačiau dėrybos, tačiau sprendimo turinys jau yra aiškus, dėl to nebėra jokių abejonių. Mes matome, kad yra priimami E, sprendimai, nesikonsultuojant su socialiniais partneriais, tie sprendimai turi tiesioginį poveikį Europos socialinio modelio veikimui apskritai. Tai turi įtakos visoms valstybėms narėms. Tai ypač aktualu toms šalims, kur gyvenamos atskiros programos. Trejeto sprendimai priimami ir gyventinami be jokių diskusijų Ten kalbama apie darbo užmokesčius, apie darbo sąlygas ir panašius dalykus, o diskusijų nėra. Tai labai keista. Tai nėra susiję tik su tarp valstybiniu pobūdžiu su, su tų sutarčių. Tiesiog noriu priminti tą kontekstą, kuriam susikloščius vyksta mūsų diskusija. Matome kad Europos komisijoje, kad tie dokumentai, kurie, kur kalbama šiek tiek apie socialinį aspektą, yra blokuojami. Kolegė Kornelysen minėjo apie socialinės, socialinių nuostatų įtraukimą į tarybos darbą, ypač ekonomikos ir pinigų reikalų tarybos darbą. Aš tikiuosi, kad taip įvyks. O šiandien dėja tenka konstituoti štai, ką Europos komisija pateikė du dokumentus – kurie dar labiau primeta visokias finansinės drausmės priemonės valstybėms. Kalbama apie turimų išteklių koordinavimą ir apie naujos e, priemonės įgyvendinimas susijusios su konkurencingumu ir konvergencija ir, ir daugiau apie socialinius aspektus nekalbama. Kodėl aš apie tai sakau? Jums čia todėl, kad mums tenka tam tikrą atsakomybę. Turi vykti socialinis dialogas tam tikrais etapais ES lygmenių. Įmonės, tarptautinės įmonės čia suvaidino tam tikrą vaidmenį. Pavyzdžiui, buvo įdėkti įmonių komitetai. Ir tie įmonių komitetai buvo avangardę vykdant tą socialinį dialogą ES lygiu. Matome, kad įmonių komitetai veikia daug maž gerai, kad jų nuomonė atsižvelgiama, jų veikla yra efektyvi ir tą galima aiškiai pamatyti ArcelorMittal įmonės atveju. O dabar stengiamasi lyg supriešinti atskirus regionus vienus su kitais. Tad iš tikrųjų šį, šį iškeltą klausimą reikia vertinti labai atsargiai, o klausimas yra toks, kaip apibriežti ES socialinę e, dimenciją makro lygmenių, kai kalbame apie ekonomikos ir pinigų reikalus. Tuo pat metu yra poreikis jaučiamas socialiniam dialogui socialiniai partneriai, sakoma, turi būti nepriklausomi. Tai yra iš tikrųjų labai svarbus elementas, struktūrinė dalis Europos socialinių modelių. Tačiau tas ne, ta, ta nepriklausomybė turi atspindėti tą kontekstą, kuriame esame. Makro lygių dėja ta nepriklausomybė nėra užtikrinama patenkinamai. Makroekonominis dialogas vyko prieš pavasario tarybos sustikimą. Fastanė partija nebuvo traktuojami rimtai ir tiesiog dalyvaujant centriniam bankui sudarė įspūdis, kad komisija daugmaž ignoruoja socialinius partnerius. Tarp valstybiniai susitarimai ir susitarimai tarp įmonių yra susijęs su to pačia problematika makro lygmenių. Nenorėčiau čia priešinti tų atskirų lygmenų vienų su kitais. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad mūsų modelių socialinių yra svarbi socialinių partijų, partnerių nepriklausomybė. Turime pasižiūrėti, kaip galima veikti geriausioje srityje. Europos komisija jau yra pasirėmusi socialinių partijų nepriklausomybę ir tuo būdu pavyko sugadinti penkis darbo metus, kai buvo svarsoma darbo laiko direktyva. Tuo metu Šį iniciatyvos nebuvo imtasi, nes socialiniai partneriai e, irgi nesureagavo į situaciją. Jie turėtų tiesiog pasižiūrėti, kur gali jie savo žodį tarti, kad socialinis dialogas sklandžiai vyktų. Dar kartą, aš nenoriu, kad e, socialiniai partneriai taptų staiga priklausomi. Aš irgi už jų nepriklausomybę, bet labai yra svarbus kontekstas, kuriame jie veikia. Dar norėjau tarti žodį apie tai, ką minėjo pranešėjas dėl tarptautinės darbo organizacijos. Čiaba Ori ir Alejandro Serkas, du mūsų kolegos ir aš dalyvavome regioninėme TDO susitikime. Šio vizito metu labai nustebino tai, kaip viskas pasikeitė per pastarosius penkerius metus. E, TDO prieš penkerius metus siunčiamas signalas buvo toks. Reikėtų, kad europiečiai susijungtų kartu, kad jie aiškiai padėtų pademonstruoti, kokia dvasia vyrauja TDO konvencijose ir kad jas būtų galima pradėti taikyti galbūt net už Europos ribų. Na, o šį kartą mums buvo kalbama kitaip, buvo pasakyta. Labai svarbu būtų, kad ES ratifikuotų TDO konvencijas, nes ES yra tas minimalus lygmuo įtvirtinant e, tarptautinius, e, europinius standartus. mes turime pasakyti, kad tas pasikeitimas yra tikrai labai svarbus ir paskui, kai bus parengtas pranešimas, galbūt reikėtų pasikviesti į tada atstovus čia į Briuselį. Šiek tiek kitokio formato dialogui, kad galėtume kuo geriau pasinaudoti susidariusiomis galimybėmis. tiek būtų tokių nepesimistinių mano pastabų. Skatinu pranešėją dirbti kuo kryptingiau, kuo tikslingiau ir su užmoju. Ar dar kas nors norėtų kalbėti, gerbimi kolegos? Ne? Galbūt Europos komisija norėtų kalbėti? Ne? Tad žodis pranešėjai. Ja, Frau Vorsitzende, ich habe ja gewusst, dass das Thema schwierig wird, das ist. Pone pirmininkė, aš žinau, kad e, tema yra sudėtinga, bet neįtariu, kad tokia sudėtinga. Viskas prasideda nuo konkrečių savokų, kurias naudojame šioje diskusijoje. Mes kalbame ne apie tarpvalstybinius kolektyvinius susitarimus Aš sutinku su kolega Ludvikson ir tą konkrečiai ir sakau savo pranešime. Kolektyvinės sutartys, e, jas turim būti žiūrima e, ir iš nacionalinės pusės, teisinės nacionalinės pusės ir mes negalima to nagrinėti Europos lygiu. Ir jeigu yra daug sustarimų, o kaip visuomet yra bent mažiausiai dvi pusės, tai šis klausimas turi būti svarstamas. Jeigu kalbama apie teisinį e, susitarimą, turime visą laiką galvoti, kokius darbuotojus tas susitarimas paveiks. Teisinis pagrindas vienai par kitaip paliečia darbuotojus valstybėse narėse. Taigi turime kalbėti apie darbuotojų atstovavimą. Yra atstovavimo klausimas čia, kas gali sutarti dėl konkrečių taisyklių. Kitas klausimas yra susijęs su ginčių sprendimais. Ką tik įvyko diskusija ir Aš turiu pasakyti, kad e, jeigu vienas iš partnerių nesilaiko teisinio pagrindo, kasgi atsitinka tuomet, nes tokio teisinio pagrindo nėra. Nemanau, kad turėtume komisijai pasakyti, parenkite tokį teisinį pagrindą. Jį reikėtų sukurti, mes galėtume pasiūlyti savo minčių, taip pat ir socialiniai partneriai. Taigi šis pranešimas siekia žengti tolesnį žingsnį plėtojant socialinį dialogą. Aš nesakau, kad mes viską žinome geriau negu socialiniai partneriai ar darbo teisės specialistai. Bet e, tokio teisinio pagrindo nėra. Egzistuoja teisinis vakumas ir tą patvirtino klausime dalyvavę ekspertai. Mūsų laukia įdomios diskusijos. Mes galime pasiremti įvairią patirtimį, pažvelgti į nacionalinės kolektyvinių sutarčių patirtis, palyginti įvairius požiūrius atsižvelgti į įmonių ir kolektyvinių sutarčių teisę, tai yra savos iniciatyvos pranešimas. Ir žinoma, mes per ateinančias kelias savaitės neparengsime naujos Europos teisės šioje srityje, bet mes galime pradėti diskusijas, į kurias gali atsižvelgti komisija vėliau. Ir sutinku, kad tai yra labai įdomis rytis. Pirmininkė, ačiū pranešėjui. E, pakeitimus, e, pakeitimus galite teikti iki gegužės 7-12 valandos. Pakeitimai bus svarstami gegužės 29-30 dienomis. Kompromisiniai pakeitimai bus e, nagrinėjami birželio 19, balsuosime birželio 20, o plenarinėme posėdėje šis pranešimas bus E, svarstomas rugsėjo mėnesį. Darbas baigtas, kitas mūsų susitikimas yra numatytas gegužės 7 dieną, posėdis prasidės.